pan przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie. Sveiki visi, atnaujiname posėdį. Praėjusio posėdžio ir patvirt, protokolas ir patvirtinti tekstai yra prieinami. Pirmas klausimas yra dėl žmogaus teisų pažeidimų demokratijos būklės ir teisinės valstybės principų. Pirmasis klausimas